Taigi tokią organizaciją reikėtų kažkaip kitaip, jos darbą kažkaip kitaip reikėtų tvarkyti, nes ji net neturi savo interneto svetainės. Ji turėtų būti taip sutvarkyta, kad, būtų, kad iš tikrųjų gebėtų siekti jai keliamų tikslų ir tikslų, kurie yra, yra išdėstyti tarybos sprendime. Taigi, kolektyviš bendrijos intereso vardan, uh, reikia geros valios, kad tas tinklas taptų tam tikru e, informacijos centru visoms valstybėms narėms. Ir draugė su komisijos atstovais bei Švedijos atstovais mes išsiaiškinome, kad nereiktų, kad reikia tokio tinklo, kuris spręstų šias rimtas problemas, tačiau jis turi būti kitaip suorganizuotas. Ir tiesiog reikia gairių, kurių pagrindų būtų galima siekti tų tikslų. Pavyzdžiui, E, galėtume įtraukti nevyriausybinės organizacijas arba kitas institucijas, kitas organizacijas. Siūlau atmesti šį sprendimą, nes tuo atveju parlamentas galėtų vėliau imtis iniciatyvos pagal Lisabonos sutartį. Atsižvelgiant į parlamento vaidmenį, aš uh, gal, galiu susitaikyti su tuo, kad mes pritartumėme naujam sprendimui, tačiau reiktų pripažinti parlamento vaidmenį, nes pagal Lisabono sutartį mes jį tvirtiname pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Norėčiau pakviesti tarybos atstovus pasisakyti, paskui išklausysime komisijos. Labai ačiū. Kaip sakė ponė Alfano, Švedijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetas yra dirbti prie Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo projekto. Siekiame peržiūrėti dabartinę tarybos, tarybos sprendimą, kad efektyviau a, funkcionuotų a, E, toks tinklas ir kad e, mūsų vertinimas bei testinė veikla būtų efektyvesni. Taigi viena vertus e, analizuojame dabartinės tinklo funkcionavimo galimybės, antra vertus analizuojame trūkumus ir bandome juos taisyti šiuo tarybos sprendimu. Tai yra viena iš priemonių, kuri mūsų vertinimu yra netidėliotina. Net prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai mes turėtumėm imtis tokių pataisomųjų veiksmų, kad tinklas netgi trumpalaikėje perspektyvoje iki mūsų pirmininkavimo pabaigos jau funkcionuotų efektyviai, kad jis būtų naudingas ir kitoms pirmininkaujančioms valstybėms. Spalio 16 pristatėme Stokholmo programos projektą, su juo visi galite susipažinti ir ten 29-ame e, puslapyje 432 skyriuje prevencijai e, skirtose priemonėse jau kalbama apie nusikalstamumo prevencijos observatoriją kas e, būtų neatsijama e, nusikalstamumo prevencijos tinklo dalis, dirbtume per egzistuojančias agentūras, artimai bendradarbiaudami su Europolu. Šis siūlomas tarybos sprendimas kuris turėtų įsigalioti prieš Lisabono sutartį, yra skirtas e, trumpalaikiai perspektyvai visų pirma, bet pripažįstame, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai turėsime pradėti galvoti apie būsimus žingsnius. E, jau e, dabar e, tai atspindėta Stoholmo programoje ir e, Mes labai tikimės, kad e, mes e, nenukrypsime nuo Stokholmos programos įsipareigojimų. Lisabono sutartis suteikia naują e, teisinį pagrindą nusikalstamumo prevencijos rytyje ir pirmininkaujančioji šalis yra pasiruošusi naudotis nauja teisinė baze naujuose darbuose, bet, kaip sakau, tai yra trumpalaikė priemonė kurios tikslas užtikrinti efektyvesnį tinklo funkcionavimą, atsižvelgiant į vertinimą, kuris buvo pateiktas kovo mėnesį ir į kurį reikia atsižvelgti kaip į būdą ir sieki e, ir tarybos įsipareigojimą panaikinti e, šiame vertinime nurodytus trūkumus. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Veiver. Visų pirma, E, buvo užduotas klausimas apie organizuotą nusikalstamumą. Noriu paklausti, ar gavote jį atsakymą. Puiku. Antra, žinau, kad dar anksti apie tai kalbėti, tačiau suprantu, kodėl klausimas yra toks netidėliotinas, kodėl svarbu dabar užsijimti nusikalstamumo prevenciją, tačiau nesuprantu, kodėl vieno mėnesio palaukti dar negalime, kodėl negalime palaukti Lisabonos patvirtinimo. Aišku, ne, ne, nereikalausiu primiktinai atsakyti į šį klausimą, dar net nėra 10 valandos, sulauksiu kavos, bet paskui paprašysiu grįžti prie ponios Alfanos klausimo, kodėl e, čia nėra konkrečiai kalbama apie organizuotą nusikalstamumą, nes tai yra labai aktuali tema. Kaip ne Alfano sakė, buvo pasikeista nuomonėmis, e, kalbėta apie galimybę minėti organizuotą nusikalstamumą, bet jis atskirai neišskiriamas, nes e, tam nebuvo pritarta. Nebuvo manoma, kad tokio pobūdžio nusikaltimai kaip tokie būtų atskirai nagrinėjami tinklo kontekste neišskiriant tokio pobūdžio nusikaltimų, nereiškia, kad organizuotas nusikalstamumas nepatenka į e, tinklo tyriamus nusikaltimus. O kai dėl galimybės atidėti sprendimo patvirtinimą, tai mes nekalbame apie vieną mėnesį. Jeigu e, jis bus atidėtas, laukiant Lisabono sutarties įsigaliojimo, tai turbūt bus atidėtas keliams metams, o ne e, mėnesiui. E, supratau, ačiū, tai reiškia, kad nusikaltimai apskritai apima ir organizuotus nusikaltimus. Supratau, e, dabar norėčiau steigti žodį komisijai, nežinau, kas ją atstovauja. Ponas Gregori Kačevski, prašom. Merci, <clears throat> merci, madame la présidente. Je voulais remercier. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Alfano parengus pranešimą ir užsibrėžus labai ambicingų tikslų pranešime dėl to, kaip būtų galima sustiprinti tinklą. Tai yra mums visiems labai aktuolus tikslas. Tinklo veiklos išorinės vertinimas taipogi yra minimas. Na, o išvados yra štai kokios. Reikalingas europinis bendradarbiavimas Labai svarbu, kad viešasis ir privatusis sektorius kartu dirbtų keistųsi patirtimi įvairiais darbo metodais ir priemonėmis, kad laikytųsi drausmingo požiūrio. Na, o dabar norėčiau atsakyti į klausimą dėl to, koks yra skirtumas tarp bendrų nusikaltimų ir organizuoto nusikaltimų. Aš manau, kad tinklo kompetencija, kaip yra siūloma sprendime, įtraukia abu šiuos aspektus. Ir aišku, mes galime daugiau dėmesio skirti konkrečiam nusikaltimų tipui, kaip kad buvo padaryta 2001 metų sprendime. Tačiau sprendimo taikymo sritis ir tinklo veiklos sritis leidžia įsitraukti į įvairias veiklos rūšis ir tas tinklas tikrai turi, turi labai daug potencialo, tai galėtų būti keitimosi informacija platforma ir taip pat tai galėtų būti ta institucija, kuri renktų naujas priemonės, naujus požiūris. Lisabonos sutartis leidžia e, mums e, sukurti naują teisinį pagrindą Reikalingi, aišku, tam tikri pokyčiai, tačiau to nepakaks, kad tinklas sustiprėtų, reikalinga politinė valia, reikalingas įsipareigojimas iš visų suinteresuotų asmenų pusės tam, kad tas tinklas dirbtų veiksmingai. Negalime neikti, kad vien tik tai padidinę sekretariato darbuotojų skaičių nieko per daug nepasieksime. Mums reikia apčiuopiamų rezultatų, tikslų. Buvo minima, kad būtų galima keis, e, publikuoti dokumentus, keistis informaciją, mokslinio tyrimų duomenimis. Mes apie tai pasvarstysime ir priimsime sprendimą tinkle. Tos diskusijos vyks tarp valstybių narių tinkle ir, kaip minėjau, per ankstesnį mūsų posėdį susitikimą, kai pirmąjį kartą aptarėme šį pasiūlymą. Komisija įsipareigojo skirti labai daug išteklių tam, kad būtų galima sustiprinti tinklo darbą, tam, kad sekretariatas dirbtų veiksmingiau. Kalbame apie dviejų, didelį e, lėšų padidinimą nuo 200 tūkstančių iki milijono eurų. Na, o dabar mums reikia apibriežti jau labai konkrečius uždavinius ir uždavinius pasirūpinti, kad ilgalaikiai, vidutinės trukmės ir trumpalaikiai tikslai būtų pasiekti. Na ir pabaigai norėčiau akcentuoti, kad mes irgi siekiame tokio tikslo, kad šis tinklas dirbtų veiksmingai, kad būtų aiškiai pasiskirstomos atsakomybės rytis ir tikrai norime, kad ateityje tas tinklas dirbtų ko galima veiksmingiau ir kad būtų teisingai apibrėžiamos užduotys. Pirmininkė, ačiū. Ar yra kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Ponas Morajas. Ačiū. Pirmininkė. Aš manau, kad na, tas jūsų iškeltas klausimas, kodėl negalėtumėme sprendimo priimti kitą mėnesį, aš manau, kad taryba nori uh, išspręsti e, šią problemą ir priimti sprendimą, parodydama, kad na, jie, jie dirba veiksmingai, šie, veiksmingai šioje srityje. Ir ponė Alfano teigia, kad tai yra viena priemonių, kuri yra labai naudinga Europos piliečiams e, susijusi su e, nusikaltimais tarp jaunimo, priekyba narkotikais, apiplėšimais ir taip toliau. Tai yra tie dalykai, kurie yra labai aktualūs Europos žmonėms. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad ši programa būtų kuo galima greičiau patvirtinta ir dar pirmininkaujant Švediją, aš nemanau, kad dėl to gali kilti problemų, o dėl organizuoto nusikalstamumo dėja mūsų šešėlinės pranešėjas nėra, jį balsuoja užimtumo komitete. Tačiau buvo kalbama apie organizuotą nusikalstamumą ir kiek aš suprantu, šis tinklas nebuvo sukurtas tam, kad spręstų tas plataus masto problemas e, Nu, organizuotus nusikaltimus, e, tarptautinius nusikaltimus. Tiesiog bandoma yra keistis geriausią praktiką tarp valstybių narių, nors mes tikrai atvirai galime aptarti, kaip būtų galima atlikti tą darbą, ko galima veiksmingiau. Ir šešėlinė pranešėja kalbėjo su Sonija Alfano apie tai, nes galbūt tai yra naujas prioritetas, apie kurį mums reikia pamastyti, bet manau, kad pirminis pats svarbiausias prioritetas yra užtikrinti, kad tas tinklas dirbtų veiksmingai Ir esu įsitikinęs, kad Sonijos Alpanos pranešime apie tai ir kalbama. Taigi mums nekyla jokių problemų dėl e, šio dokumento patvirtinimo iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Ir dar vienas dalykas apie tai, ką kalbėjo e, ponė Alfano, kad turi būti prižiūrimas ir vertinamas tinklo darbas. Ir aš manau, kad iš tikrųjų po Lisabono sutarties pamatysime, kad mūsų komiteto indėlis taps vis dar, dar, dar svarbesnis ir aktualesnis. Ir tikrai sveikiname šį pranešimą ir mūsų šešėlinė pranešėja tikrai irgi pritarė ponios Alfano siūlymams. Dėl transliacijos internetu mane informavo, kad jau jau ir vyksta transliacija, kadangi buvo numatyta, kad 9 prasidės uždarų durų posėdis. Dėl to ir vėlavo transliacija. Bet man atrodo, kad dabar jau esame transliuojami. Ne, liktai dar ne. Taigi paprašysime technikų jungti transliaciją internetu. Tikiuosi, kad technikai išgirdo mane. Uh, Kita kartą bandysime pasirūpinti, kad tokių nesusipratimų nebūtų. Pane Vikstriam paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paremti Sonija Alfano jos siekyje e, sustiprinti tinklo darbą. Ir labai svarbu, kad yra atsižvelgiama į tuos dalykus, kurie sukelia grėsmę Europos ateičiai. Jeigu kalbėtumėme apie Europos piliečius, iš tiesų jiems labai rūpi pasitikėjimo Europa e, klausimas. Jeigu kalbame apie jaunimą, nusikalstamumus, nusikaltimus, kuriuos padaro jauni žmonės, aš manau, kad būtent tas problemas nori piliečiai, piliečiai nori, kad mes tas problemas išspręstumėme. Tai labai svarbu mums kad mes būtumėme labiau matomi ir mūsų komitetas būtų labiau mati, matomas, būtų juo labiau pasitikima. Taigi aš tikrai remiu Sonia Alfano ir manau, kad reikia tikrai aiškiai daryti skirtumą tarp paprastų eilinių nusikaltimų ir organizuoto nusikalstamumo. Ir mūsų laukia iš tiesų didžiuliai pokyčiai, nes įsigalios Lisabonos sutartis ir turime nemažai galimybių daryti realią įtaką per bendro sprendimo prieimimo procedūrą, kitas priemonės ir aš manau, kad dabar būtent atėjo laikas pritarti, padėti Sonijai Alfano jos siekiuose. Norėčiau dar kartą jai padėkoti už pranešimą ir padėkoti už tai, kad jį kelia šią problemą, kuri yra labai aktuali ir svarbi visai Europai ir ypatingai Europos jaunimui. Dėkoju. You, there... Ačiū, ponia Vikstrom. Ar bus dar kolegų norinčių pasisakyti? Ne? Aš norėčiau tik pasakyti vieną pastebėjimą, atsakydama į Klod Morajas pasisakymą. Aš nežinau, ar Europoje, be, kurioje nėra valstybinių sienų, galime skirti nereikšmingus nusikaltimus ir e, organizuotą nusikalstamumą, nes mažmenininkai skundžiasi, kad e, nusikaltelių gaujos juos reketuoja pavyzdžiui, pavoktas automobilis, ar tai yra nereikšmingas nusikaltimas, ar tai yra tarptautinio e, automobilių vagių tinklo darbas. Aš nesu tikra, kad čia galima taip aiškiai atskirti tas veikas. Pirmininkė, aš norėjau pasakyti štai ką. Kaip ir daugelis šiame parlamente, aš manau, kad tai yra E, sistema, kurios tikslas užkardyti nusikalstamumą vietoje, e, kalbant apie nepilnamečius, narkotikai susijusius nusikaltimus. Ir norėjau akcentuoti, kad kad kai, kai kurie nusikaltimai vyksta dar tarp, dėl tarp valstybinės nusikalstamos veiklos, pavyzdžiui, ginklai vežami per sienas. Bet aš lyginau e, šią situaciją su situacija vietoje, kalbėjau apie tai, kad ją reikia tobulinti. Taigi aš nesu prieš tai, kad mes imtumėmės ir organizuoto ar tarp valstybinio nusikalstamumo. Pirmininkė, ačiū. Manau, kad tų tinklų tikslas <coughs> taip pat yra svarbus tai kalbant apie tą procedūrą, pagal, pagal kurią mes šį sprendimą svarstome. Pone Alfano, ar galėtumėte išsakyti savo mm, galutinės pastabas? Grazie Presidente, lei ha centrato perfettamente il, il problema. Ma io intanto, siccome... Eh... Taip, pirmininkė, jūs e, labai tiksliai suformulavote svarbiausią klausimą. Taigi, e, taryba ir Stoholmo problema. Šių e, programa, aš apie ją kalbėjau. Eh, noriu pasakyti, kad, tinkl, kad toje Stokholmo programoje tinklas visiškai neminimas. O tarybos pirmininkė visada akcentavo savo požiūrį, kad nusikalstamumas ir organizuotas nusikalstamumas yra tas pats ir kad su jais reikia kovoti tais, tomis pačiomis priemonėmis. Aš norėčiau visiškai su tuo nesutikti. Mes neišnaudojame unikalios galimybės. Aš esu nauja parlamento narė, bet man susidaro įspūdis, jog yra labai daug noro kovoti su terorizmu, bet kita vertus nieko nėra daroma kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Kova su nusikalstamumu bendrai negali e, ignoruoti organizuoto nusikalstamumo, nes jie labai glaudžiai susiję. Ir yra pavyzdžių, kurie įrodo, kad aš esu teisi internete ieškojau informacijos, bandydama išsiaiškinti, ar aš teisingai mastau. Pavyzdžiui, kaip atsikovoti vaikus iš gaujų, e, kurios platina narkotikus mokyklose. Ar tai manoma laisva valia, jei kažkas aukštesnių lygmenių nusprendžia, kad e, reikia daryti taip ar kitaip? žmonės, kurie užsima narkotikų importų e, iš konkrečių šalių dideliais kiekiais, tai apsprendžia. Iš tikrųjų, tinklas yra e, sukurtas, tačiau jeigu e, išsia, išanalizuosime, ką jis nuveikė iki šiol, tai pamatysime, kad na, jis tiesiog gal, pas, gal buvo pasiekta pasikeitimo pažangiaja praktika. Ir iš viso reikia kalbėti apie tai, ar, ar, ar to reikia, ar tai būtent geras. Ar to tikslo mes siekiame? E, pareigūnai vyksta atostog, beveik atostogų į tas keliones, kurio, komandiruotės, kurių metu keičiamas informacija. E, E, visuomenės atstovai, suinteresuotų grupių atstovai, akademinio pasaulio atstovai nedalyvauja šioje veikloje. O ta yra žmonių komanda, kuri dirba vietoje. Neįmanoma e, išspręsti šių problemų, jeigu neatskirsime nusikalstamumo ir organizuoto nusikalstamumo. Aš iš patirties žinau, kad tai yra skirtingi dalykai. Uh, Taigi, išvada, mano išvada yra tokia. Mums reikia imtis darbo, pradėti dirbti. Mes be abejo suinteresuoti kova su terorizmu. Tačiau pažiūrėkime, kai, kokį įtaką terorizmas daro paprastų piliečių gyvenimui ir palyginkime uh, šią įtaką, šį poveikį su organizuoto nusikalstamo ir nusikalstamumo poveikiu. Galbūt paaiškės, kad mes švaistome laiką ir e, darome klaidingą vertinimą. Aš bandau e, dirbti mūsų rinkėjų interesų vardan. Aš neišgirdau tai iš tarybos patikinimų, ypač dėl procedūros Taigi pakeitimų pristatymo e, terminas yra šios savaitės pabaiga ir tikiuosi, kad dėl pranešimo balsuosime lapkričio 12 ir paskui e, sesijoje dėl jo balsuosime. Kalbant apie parlamento prerogatyvas ir Lisabonos sutartį. Galbūt kolegos norėtų, kai kurie kolegos norėtų sugražinti pranešimą į komitetą ir palaukti, kol įsigalios Lisabonos sutartis. Man atrodo, jūsų pasiūlytas tvarkaraštis yra gana optimistiškas. Juk reikia pagalvoti apie tai, kad reikės tekstus išversti, nes kolegos turi teisę susipažinti su pakeitimas gimtaja kalba. Mm, sekretariatas man sufleruoja, kad uh, E, pakeitimų įteikimo terminas yra lapkričio 13, o tai reiškia, kad mes negalėsime balsuoti dėl jo lapkričio plenarnėme posėdėje. Tačiau jei šis pranešimas dar neįtrauktas į tų pranešimų sąrašą, kuriuos svarstysime koordinatorių posėdį šiandien po pietų ir aiškinsimės, kaip mes elgsimės perinamojų laikotarpiu, kol įsigalios Lisabono sutartis, Taigi, jeigu jo tame sąraše dar nėra, siūlau jį įtraukti ir žiūrėti, kaip mums seksis kalbant apie tinklą, nes mes kalbame apie tinklą, kuris daug metų jau prastai veikia, o organizuotas nusikalstamumas egzistuoja daug ilgiau nei, nei pastaruosius pastarėjai keli, keliari metai. Sakyčiau, kad tai puikus, puikia galimybė pasilikti mums šiek tiek daugiau laiko, išnagrinėti šį, šį klausimą ir bandyti šį dokumentą tvirtinti pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą ne, ne, Nesivizduoju, kodėl čia tokia skuba dabar galėtų būti, nes jau vilkinamas sprendimas daugelį metų. Ponas Busutil. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu Jums. Mes turėtumėme išsiaiškinti, ar įmanoma e, šio dokumento nagrinėjimą užbaigti per šį mėnesį. Jei ne, viskas išsispręs savaime. Jei įmanoma, tuomet mes Mūsų frakcija pasisako už tai, kad užbaigtume jo nagrinėjimą šį mėnesį. Ir nors aš labai vertinu pranešėjos mintis šiuo klausimu, manau, turime e, būti realistiškesni. Mes kalbame apie nusikalstamumo prevenciją Europos mastu ir negalime visų savo norų sukišti į vieną iniciatyvą ir, ir tikėtis, kad pasieksime šią vieną priemonę visko, ko visi norime. O Lisabonos sutarč, sutarčiai įsigaliojus, tai taps viena iš sričių, kurioje mums atsiras daug daugiau darbo. Dar kartą aš vertinu pranešėjos išvalgas, bet manau, kad turėtumėm būti atsargesni ir nesiekti, neturėtumėm siekti visko sudėti į šią iniciatyvą. Manau, bus kitų progų ir kitų galimybių tai padaryti. Uh, ir aš esu pasirengęs išklausyti jos atsakymo į mano mintis. Taigi, užbaigdamas noriu pasakyti štai ką. Reikia išsiaiškinti, ar įmanoma iki Lisabono suties įsigaliojimo užbaigti šio dokumento svarstymą. Jei taip, tai siūlau tą ir daryti. Ir mes kaip frakcija pasisakome už tai. Vien tam kad parodytumėme, jog tai yra, gero, kad tai yra mūsų geranoriškumo noro bendradarbiauti pavyzdys, nes taryba nori pasiekti rezultatų ir savo ruoštų taip pat turėtų paisyti, jeigu ji paisys mūsų e, norų, mūsų rekomendacijų šiuo klausimu. Pirmininkė, e, manau, kad tai aktualu ne tik šio dokumento atveju, bet bendrai Tai yra principinis dalykas ir koordinatorių posėdė reikės išsiaiškinti, kokia yra mūsų pozicija šiuo klausimu. Ir aš tikrai mm, visą širdimi palaikau jūsų mintis. Europos parlamentas visada buvo linkęs bendradarbiauti, dirbti sparčiai, prisijimti e, jam tenkančią atsakomybę. Ir tai tuo baigiame šios dienos pirmojo darbo tvarkės punkto svarstymą. Antras punktas yra e, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas. E, pranešimą šiuo klausimu rengė ponas Dies Demera. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis įvyko rugsėjo 30. Po to pasirodė pranešimo projektas iš, išsintinėtas nariams. Ir noriu priminti jums kad e, pakeitimus turite įtikti iki rytojaus vidurdienio. Na, per gana trumpą laiką, bet apie tai e, išgirdote jau per ankstesnį posėdį. Vėlgi tą pačią našaus darbo ir bendradarbiavimo bei lankstumo dvasia. Tikiuosi pakeitimus bus galima įteikti iki rytojaus vidurdienio. Ir dabar noriu suteikti žodį ponui Dijas Demeirai, paskui tarybai ir komisijai, o paskui vyks diskusijos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie pasiūlymą taisyti reglamentą 33704. Tokiu būdu pakeistume pirminį pasiūlymą dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo kalbame apie bendro sprendimo prieimimo eksperimentą. Vėliau pakalbėsiu apie šio pasiūlymo turinį, nes juk imigracija ir jos valdymo tinklas ryšių palaikymo pareigūnų tinklas, sukurtas reglamentu numeris 337, numato tai, kad šis tinklas atstovauja valstybėms narėms per užsienyje dirbančius pareigūnus ir tokiu būdu palaiko ryšius su priimančiosios valstybės atsakingomis institucijomis. Tokiu būdu bandoma kovoti su nelegalia imigracija, kalbama apie imigrantų repatrijavimą bei e, teisėtos migracijos valdymą. Kai buvo patvirtintas reglamentas 337, praėjus aštuoniems mėnesiams buvo sukurta Europos agentūra atsakinga už išorės sienų priežiūrą ir kontrolę. E, tai yra Frontex agentūra, kurios e, vaidmuo didžiąją dalimi yra koordinuojantis. E, taigi jos funkcija yra koordinuoti valstybių narių veiksmus prie išorės sienų. Taip pat ji prisideda prie pagrindinių nacionalinių pareigūnų rengimo pavyzdžiui, pareigūnų, kurie užsijima e, duomenų analizę bei išorės sienų stebėseną. Jeigu valstybėms reikia techninės arba operatyvinės pagalbos prie išorės sienų, tai Frontex tokią pagalbą taip pat teikia. Be kita ko, Frontex talkinant galima vykdyti bendras išsiuntimo šalies operacijas. turbūt e, delegatams e, žinomi e, Frontex pasiekimai, nes Frontex nekarta mums atsiskaitė, pristatė savo pažangą. Taigi turbūt suprantate, koks svarbus šis pasiūlymas. Galiu pasakyti, kad visos 27 valstybės narės yra delegavusios imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus bet iš tikrųjų tokių pareigūnų skaičius siekia net 133. Frontexo misiją būtų galima įgyvendinti efektyviau, jei būtų pasinaudota pasiūlyme numatytomis rekomendacijomis, jeigu būtų pasitelkta tokių ryšių palaikymo pareigūnų patirtis. šie 133 pareigūnai e, reziduoja įvairiose pasaulio valstybėse. Reglamentas 337 yra skirtas tam, kad tokia patirtimi, kurią yra sukaupę ryšių palaikymo pareigūnai, būtų galima pasinaudoti Frontex darbe pasiūlyme kalbama apie prieigą prie informacijos, apie galimybę ryšių palaikymo pareigūnams šią informaciją pasinaudoti ir ją teikti e, vidinio tinklo kontekste. į šį vidinį tinklą negalima įtraukti asmenio pobūdžio duomenų, taigi čia nekalbame apie net menkiausią galimybę pažeisti teisę į privatumą. Reglamente 337 kalbama ir apie migrantų srautus, apie jų kelionės maršrutus modus operandi ir apie tai, kaip veikia priekiautojai žmonėmis, kaip atitinkamos nusikalstamos grupuotės vykdo tokius nusikaltimus, kokiais metodais ir maršrutais naudojasi, kaip padirbinėja kelionės dokumentus ir panašiai. Nenoriu, ponė pirmininkė, plėstis, tačiau pasakysiu, kad pasiūlymo esmė yra tokia, kaip ją pristačiau, čia visiškai nekalbame apie asmenio pobūdžio duomenys. Mes norime panalizuoti ir išorės sienoms skirtą biudžetą, kad institucijos užsiimančios išorės sienų apsaugą turėtų visas galimybės tai daryti veiksmingai be kita ko yra numatyta atsiskaitimo kas pusmetį prievolė. 63 straipsnio trečioji dalis A ir B punktai sutartyje sudaro e, šio pasiūlymo teisinį pagrindą ir čia norėčiau pristatyti nediduką pakeitimą. siūloma žodį migracija keisti žodžiu imigracija. Na, o prievolę dėl atsiskaitimo kas pusmetį reikėtų padaryti lankstesnę, kad būtų galima lengviau prisitaikyti prie kitų Europos politinių priemonių. Jūs uh, ponė pirmininkė, sakėte, kad pasiūlymai ar dėl pakeitimų uh, uh, turėtų būti atsiųsti iki rytojaus pietų. Bet šiaip jau reikėtų numatyti galimybę per septynias dienas pateikti pakeitimus. Kiek žinau, komitete balsavimas jau numatytas lapkričio 16 arba uh, E, sesijoje e, lapkričio 2, 3 arba 14 dienomis. Dėkoju. Kalbu apie gruodžio mėnesį. Dėkoju. Pirmiausia, suteiksiu žodį tarybai, e, jai pirmininkaujančiai švediai, poniai Persin, ne, ji netvyko. Atsiprašau, nežinau jūsų pavardės, tačiau žodis jums. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, aš, aš esu iš Švedijos nuolatinės atstovybės ES, atstovauju Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei šiuo klausimu ir dėkoju už pranešimo pristatymą. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, labai sveikiname ponio Demeras e, pranešimą, kadangi jis tikrai atspindi diskusijas, kurios vyko taryboje, kai buvo jau anksčiau teikta. E, diskusijos prasidėjo rugsėjo mėnesį. Diskusijos dėl pasiūlymo buvo gan lengvos, sklandžios taryboje. Padarėme išvadą, kad reikia nedaug pakeitimų e, prieš e, primant bendrą sprendimą visoms valstybėms narėms. Ir būtent ponio Demeras pakeitimai siūlomi ir atspindi vykusių diskusijų išvadas. Dėkoju, labai glaustai atsakėte į klausimus. Dabar ponas Tebo iš Europos komisijos pasisakys, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, esu komisijos atstovas. Norėčiau pasveikinti gerbiamą komiteto uh, nariai parengus pranešimą. Ir mano išvados būtų labai glaustos. Pranešimas mus visiškai tenkina. Ir aš tikiuosi, kad jis bus patvirtintas kuo galima greičiau. Ačiū. Labai, sako pirminkė, norėčiau, kad dažniau taip būtų. Yra tik vienas norintis pasisakyti, ponas Kirkhopas. O po to dar kolegė viena. Ponas Kirkopas pirmasis. Na, darosi viskas šiek tiek monotoniška, bet vis tiek prisi, prisijungsiu prie tos monotoniškos gaidelės ir pasveikinsiu pranešėją, parengus pranešimą ir iškelsiu gal kelis nedidelius klausimus. Aš manau, kad labai svarbu kad mes pritartumėme tam, kad tikrai reikia ryšių pareigūnų, reikia keistis informaciją, ypatingai dėl išorės ES išorinių sienų. Ir žinome, kad bičiuliai įvairiose valstybėse trečiosiose valstybėse neša didžiulę naštą. Ir mes norime, kad būtų kuo galima mažiau nesusipratimų. Ir vis tiek manau, kad dar nėra išspręstas išteklių klausimas. Man šiek tiek neramu, nes dažnai rengiame planus, kaip pavyzdžiui, dėl Frontexo veiklos ir panašiai, tačiau nesu įsitikinęs, kad būtent per tuos planus mes numatome, skiriame pakankamai išteklių. Ir galbūt reikia pasirūpinti ir užtikrinti, kad ne vien tik tai būtų geri ryšių pareigūnai, kontaktai, bet svarbu, kad būtų skiriamos tinkamos lėšos tam darbui atlikti. Jūs akcentavote irgi tą problemą, kadangi mes matome, kad reikia imtis iniciatyvų, ypatingai dėl nelegalumo ir repatriacijos. Ir iš tiesų tai yra labai rimta priekybos žmonėmis e, problema. Taigi aš nesu įsitikinęs, kad yra pakankamai daroma kitų vyriausybių už ES ribų kurios dažnai yra atsakingos už tuos padarinius, kuriuos turi tvarkyti mūsų ryšių pareigūnai. Taigi aš sveikinu pačią iniciatyvą, aš manau žingsnis yra teisinga linkme, bet vis tiek tai akcentuoja e, kitas rytis, kur reikalingi skubus veiksmai. Dėkoju, ponas Ilčiavas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat prisijungti ir pasveikinti poną Diezdemerą. Demerą nes jis atliko labai išsamų, labai reikalingą darbą. O nauja formuluotė e, žodžio migracija keitimas žodžiu imigracija kaip ir sukuria naują konfiguraciją įvairiose Europos dalyse ir visoje Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus pokytis, kadangi yra mąstoma apie tai, kokių tolesnių pokyčių reikia šioje srityje, kurie greitai gali būti labai reikalingi, tapti labai reikalingi, kaip ir šis pokytis. Migracijos, imigracijos procesai dar ilgą laiką, bent jau na, mano kukli nuomonė tokia yra, nes ekspertas kaip ir nesu šioje konkrečioje srityje, bet man atrodo, kad tie procesai ir toliau bus gan sudėtingi, gan kontroversiški, dinamiški ir kartais nepastovus. Tai reiškia, kad tie procesai tam tikrais aspektais dar ilgai bus sunkiai išmatuojami. Dėl to sunku tuos procesus valdyti ir pasiūlymai dėl reglamento pakeitimų yra labai reikalingi. Dabar man įdomu, ar tie pakeitimai išplės e, pakeitimų pritaikymo sritį ir ar pateiks naujų idėjų. Pavyzdžiui, idėja dėl bandomųjų projektų, kurios būtų galima įgyvendinti, kuriant Frontexo tarnybą už ES ribų. Aš žinau, kad teisinis pagrindas tam nebūtų tas pats kaip ir šiam pakeitimui. Aišku, viena yra na, Frontexo padalinio įsteigimas už ES ribų reikalautų kito teisinio pagrindo, tačiau verta galbūt padirbėti e, šioje srityje, bet tokiuose valstybėse kaip Serbija, Juotkalnyje, Makedonija iš tiesų pasiektumėme puikių rezultatų, nes tai yra tos šalis, kurios yra įvykių sukūryje ir tai būtų puikia patirtis gerinant e, Frontexo darbą ir taip pat ryšių pareigūnų veiksmus. Taip pat Dies Demera teigia, kad pusmetinės ataskaitos turi būti lankstesnės. Aš, na, čia dėčiau klaustuką. Galbūt galėtų būti ketvirčio ataskaitos rengiamos, nes jeigu mes sutrumpintumėme tokių ataskaitų rengimo laiką, privalomai jos neišvengiamai taptų lankstesnėmis. nes pranešime yra kalbama apie tai, kad tos ataskaitos galėtų būti lankstesnės. Dėkoju. E, pone Gijom. Ačiū, e, kad suteikėte žodį, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, ponui Dies Demerą už pranešimą, už parengtą tekstą. Jūs teikėte, kad rugsėjo mėnesį pirmą kartą keitėmės nuomonėmis. Ir aš manau, kad šis pranešimas kelia gan jautrius klausimus, kuriuos reikia aptarti, yra siūloma keisti tris straipsnius. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, mano frakcija turėtų tam tikrų pakeitimų. Ir taip pat siūlyčiau keletą papildomų pakeitimų kitoms reglamento dalims. Esu įsitikinusi, kad atkreipsite dėmesį į mūsų pakeitim, siūlomus pakeitimus. Dabar dėl pačios e, terminologijos. Žinome, kad buvo keliami klausimai dėl teksto vertimo, nes kalbame apie nelegalią imigraciją įvairiose teksto vietose. O kart, man atrodo, kad kartais neregulia, nereg, nereguliari imigracija e, labiau atitiktų bendrą pasiūlymo dvasę. Taip pat manau, kad reiktų na, teikti, kad ryšių pareigūnų mandatas turėtų įtraukti ir duomenų rinkimą, ir tą nereguliarią, nelegalią imigraciją. Ir taip pat reiktų dalintis duomenimis apie legaliją imigraciją. Na ir dar vienas dalykas. Dabar veikiantis reglamentas turi, aišku, daryti nuorodą į pagrindinės žmogaus teisės, taip pat principus susijusius su prieglopšio prašytojų apsauga, taip pat e, kova su, nelega, su priekybos tinklais, e, priekybos žmonėmis tinklais. Ir turime paaiškinti šiek tiek tas nuorodas į įvairias institucijas tekste. Tas institucijas, kurios yra kviečiamos dalyvauti imigracijos ryšių, ryšių, ryšių pareigūnų susitikimuose. Tai iš principo būtų keturi dalykai, kuriuos aš norėjau pakomentuoti. Ir dabar grįšiu prie, matyt, jautriausio klausimo. Mes pastaruoju metu daug kalbame apie tai, kad reikia sustiprinti Frontexo siekius, misiją, uh, įvairiais aspektais. Ir aš manau, kad mums reikia geriau paaiškinti, kokios, kokie mandatai tenka ryšių pareigūnams ir taip pat Frontexui. Pone Gijom, daugiau nematau norinčių pasakyti. Ai, dar ponas Tavaris. Pažaisime. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau iškelti keletą klausimų. Vienas gal, na, mažiau aktualus, kitas bendro pobūdžio pastaba. Nenoriu pradėti ideologinių, e, ideologinių diskusijų apie tai, ar imigracija galėtų būti nelegali ar nereguliari. Koks terminas būtų tinkamesnis? Pranešėjas nori, kad tekstas būtų nuoseklus. Ankstesnėse teksto dalyse kalbama apie nelegalią imigraciją. Ir jis žodį migracija keičia žodžiu imigracija. Aš manau, kažką panašaus ir mums reiktų padaryti tam, kad kalba eitų apie eilę terminų, kurie atspindėtų įvairius teisinius aspektus e, valstybėse narėse. Kai, valstyb, kai kuriuose valstybėse narėse nėra naudojamas nelegalios imigracijos terminas, tiesiog jisai jau yra nenaudojamas. Ir aš aišku nenoriu tų ideologinių diskusijų vėl pradėti iš naujo, bet bendrai e, dėl na, lingvistinių sumetimų. Aš manau, kad žodis nereguliari imigracija yra platesnis, jį eina daugiau aspektų. Ir taip pat, manau, būtų gerai, jeigu tie ryšių pareigūnai galėtų bendradarbiauti ne tik su Frontexo tarnyba, bet ir su kitomis ES institucijomis. Ir aš čia konkrečiai turiu omenyje uh, na, tai, apie ką mes jau kalbėjome anksčiau šiame komitete, būtent dėl Europos prieglopšio agentūros įsteigimo. Kodėl nebūtų galima bendradarbiauti ir su šia agentūra, kadangi šia agentūra iš tiesų yra susijusi su labai svarbiais imigracijos aspektais. Aš nemanau, kad reiktų bendrijos lygmenių kartoti tas pačias klaidas, kurios buvo padarytos valstybių narių. Uh, jau per ilgai mes leidome vidaus reikalų ministerijoms tvarkyti migracijos klausimus. Aš manau, kad dabar mes matome, kad tendencija, imigracijos tendencijos didėja, auga ir jos persikelia į kitas pramonės sritis, ekonomiką ir kai kuriuose valstybės narise jau yra įsteigtos konkrečios imigracijos ministerijos. Taigi aš manau, kad ryšių pareigūnų darbas vien tik tai su Frontexo agentūra, nenurodant, kad tie ryšininkai, ryšių pareigūnai galėtų plačiau bendradarbiauti ir su kitomis institucijomis, agentūromis ES, tomis agentūromis, kurios e, yra susijusios su imigracijos rytimi. Aš manau, kad čia yra puikia galimybė. Ir tai yra e, tie du komentarai, kuriuos norėjau pasakyti. Ir dabar dėkoju dar e, pranešėjų už pranešimą. Ačiū, ponia Tavares. Norėčiau pakviesti pranešėją apibendrinti diskusijas. Muchas gracias, señora presidenta. Mis palabras son de... Ačiū, ponia pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat noriu padėkoti už, išsakytų, už, už, už paramą, kolegų išsakytą paramą. Noriu padėkoti taip pat poniai Ebe iš tarybos už jos pasisakymą. Uh, Ir noriu pasakyti, kad sienų grupėje šis pranešimas buvo svarstytas rugsėjo 23 ir 27 e, valstybės narės vienašališkai jį paremė. Taigi, iš tikrųjų, e, šiuo, dėl šio pranešimo yra platus konsensusas ir aš labai džiaugiuosi tuo. Taip pat dėkoju ponui Wolf Aš sutinku, kad reiktų pasistengti kiek manoma greičiau užbaigti šio dokumento svarstymą. E, išklausęs pono Kirkhobo pasisakymo, galiu pasakyti, kad jis visada, kaip visada, buvo labai subalansuotas. Jisai buvo vidaus reikalų ministrų Junktinėje karalystėje ir jis puikiai žino, apie ką mes kalbame. Kalbant apie tinkamą, teisingą išteklių panaudojimą, tai manau, kad šiandien galime puoselėti viltį. Pavyzdžiui, 2007 metais Frontex agentūrui buvo, 2005 metais buvo skirta 5 milijonai eurų, jį turėjo tokį biudžetą, o 2010-iesiems mūsų pakeitimų ir sutarimo, įvairių frakcijų sutarimo parlamente dėka, jam tai agentūrai jau numatyti 83 milijonai eurų jos darbo, e, darbui. Vienintelis dalykas, kuris mus neramina, yra uh, Ar Frontex agentūra turi pakankamai turi gebėjimų, kad panaudotų visus jai numatytus išteklius? Norėčiau sureaguoti į kitus e, labai geranoriškus kolegų komentarus. Pone Gijom minėjo, kad jį teiks pakeitimus ir minėjo, kuriais klausimais. Dabar dėl terminų atsakau ponui Tavarės, nes jis akcentavo šį klausimą. Aš tikrai nekelsiu jokių kliučių šiuo klausimu, nes mano frakcijoje ir už jos ribų yra paplitę, paplitęs požiūris, kad slapta, nete, slapta nereguliari migracija yra geresnis terminas nei neteisėta migracija. Ir aš noriu, kad, mes, kad į šiuos terminus mes neįdėtume jokio ideologinio turinio ir kad bandytume suformuluoti sampratą kiek įmanoma tiksliau. Kitose valstybės, kal, valstybėse kalbama apie e, neteisėtą migraciją pažydžiančią taisyklės ir kai kuriuose valstybėse tai nėra baudžiamosios srities nusižengimas, tai yra civilinės teisenos e, nusižengimas. Mes kalbame apie nelegalią migraciją. Ir jeigu jūs norite teikti pakeitimus, kurių tikslas pakeisti žodį neteisėtas, angliškai illegal, žodžiu e, clandestine, slapta migracija. Aš būčiau linkęs pritarti tokiam pakeitimui. Kalbant apie ryšių palaikymo pareigūnų kompetencijas, idėjos šiuo klausimu yra mm, negausios, bet manau, kad tie pasiūlymai prieštarautų užduotims, kurios yra numatomos tiems ryšių pareigūnams. Pagal 377 e, sprendimą e, jų užduotis užsimti prevenciją bei kovoti su ta slapta neteisėta nereguliaria migracija. Toliau, repatrijavimas, neteisėtų imigrantų sugražinimas į e, kilmės šalis. Bei trečia, teisė tos migracijos valdymas. Tai tokie būtų įgaliojimai numatomi tiems ryšių pareigūnams. Jeigu norime jiems suteikti didesnės galės ir galime tai daryti, tikriausiai reikėtų įvesti į, į pristatyti naują reglamento 377 pakeitimą. Reiktų tą reglamentą keisti. Tačiau mes parlamente ne tik nagrinėjame dokumentą ir visiškai nieko nedarome. Jeigu manome, kad yra būtina jį keisti, tai ir siūlome pakeitimus. Mm, Pone Gijom ir ponas Tavareš kalbėjo taip pat apie prieglopstį. Prieglopstis yra tas rytis, kuriai skiriame labai daug dėmesio, bent jau mano frakcijai, ideologinių požiūrių, tikrai labai daug e, dirba šiuo klausimu ir mes esame nepatenkinti tuo, kad vėluojama užtikrinti, sukurti bendrą prieglopščio politiką, nes ji turėtų atsirasti iki 2010 metų pabaigos. Todėl norime, kad būtų suki, sukurtas biuras ir kad žinome, kad naudojamos lėšos e, iš pabėgėliams skirtų fondų ir mes dėl to skundžiamės. O ryšių pareigūnai ir jiems numatytas mandatas neapima konkrečiai prieglopščios ryties klausimų. Tie ryšių palaikymo pareigūnai Aš jau pristačiau jų įgaliojimus ir tie įgaliojimai neapima prieglopšio. Ir, na, ir taip pat ir žmogaus teisų. Tai jau savaime suprantama. Ir tai yra ypač svarbu, nes nuo gruodžio pirmos dienos, kuomet įsigalios pagrindinių teisių hartija, ji taps akiko minoter dalimi. Taigi norėčiau padėkoti kolegams už jų pasisakymus, už dalyvavimą diskusijoje ir galite būti tikri, kad e, gavęs pakeitimus labai kruopšiai juos peržiūrėsiu ir bandysiu juos įtraukti į pranešimą, kad pranešimas susilauktų plačiausio įmanomo palaikymo. Pirmininkė, ačiū. Dabar dėl tvarkaraščio. Mane informuoja, kad balsavimas Libė komitete numatytas rugsėjo 1-2 dienomis ir balsuosime dėl pranešimo plenarnėje sesijoje gruodžio viduryje. Žvelgdama į kalendorių, sakyčiau, kad galime dar skirti kelias dienas pakeitimų įteikimui, nes tada jau bus likę trys savaitės. Ar sutinkate, kad kitas antradienis būtų paskutinė termin... pakeitimų įteikimo diena, tai būtų lapkričio 10? Tikriausiai visai ne, nebloga mintis, kitas antradienis yra gera diena. Aš galiu skirti kolegoms, kiek tik tai reikia laiko pakeitimų įteikimui. Taigi, tuomet lapkričio 10 vidurdienis yra paskutinis įteik... pakeitimų įteikimo terminas. Kolegos, už 15 minučių turės prasidėti balsavimas pagal darbo atvarkę. Siūlau tuo tarpu padaryti 15 minučių pertrauką posėdyje galite grįžti į savo biurus, jei reikia, ir pasiimti balsavimo korteles. Panau, kad, matau, kad ponas Masipidalga nori pasakyti kažką dėl posėdžio vedimo tvarkos. Taip, pirmininkė, kadangi turime šiek tiek laiko, norėčiau pasakyti štai ką. Šio komiteto nariai, bei tie iš mūsų, kurie di dirbo CŽV vykdytų e, skrydžių tyrimo komisijoje tikriausiai e, žino apie sprendimus priimtus Italijoje šiuo klausimu. E, Italijoje priimtas sprendimas, pagal kurį kai kurie asmenys apkaltinti dėl, šios, dėl šių, šių veikų. Taigi, noriu tik priminti, kad tas laikinoji tyrimo komisija kuriam vadovavo Karlo Koelio ir Klaudijo Fava, tikrai neblogai padirbėjo. Ties, e, tai džiugi žinia, aš asmeniškai manau, kad reikia toliau šį klausimą aiškintis ir e, reikalauti atskaitomybės, kaip ten bebūtų. E, posėdis dabar trumpam nutraukiamas, susirinksime vėl pusę vienuolikos su balsavimo kortelėmis. No, but... And, uh,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

Gerbėmėji kolegos, visų prašyčiau sėstis, kad galėtumėm pradėti balsavimą. Prašyčiau sėstis ir pradėsime balsavimą. Na, o pokalbius e, galėsite tęsti už e, šios posėdžių salės ribų. Man patinka tokia drausmė, sako pirmininkė. Tikiuosi, kad pasijėmėte balsavimo korteles. Man atrodo, veikia. Visi pasiruošę. Žinau, kad vienos balsavimo kortelės nėra, tačiau ji tuoj bus čia atnešta. Puiku. Ar visi pasiruošę? E, balsuosime tik tai dėl vieno pranešimo, nes vienas atsijimtas. Jo darbo atverkėje nebeliko. Taigi balsuosime dėl pono Aleksandr Alvaro pranešimo. Atsiprašau, kad pertraukiu, tačiau dėl darbo tvarkos aš dabar visiems rodau laidą, kuris mane neramina. Tai reiškia, kad mano a, balsavimo aparatas atjungtas. Prašyčiau į tai atsižvelgti. Pirmininkė, suprantu jūsų nuogastavimus. Aš nelabai nusimanau. Technikoje galbūt galėtumėte persėsti į kitą vietą, kur įranga veikia. Oh. Well, you know, I, when I, little anecdote, I walked e, trumputis anegdotas. Atėjau e, į posėdį ir e, mane pasveikino posėdžio dalyviai, kurie sako, labas rytas, ponė, mes iš JAV slaptųjų tarnybų. Galbūt tai ir susijęs su atjungtomis sistemomis. Labai trumpai. Atrodo, kad vakar darbo tvarkė buvo pakeista ir daugelis narių e, nežinojo, kada iš tikrųjų posėdis prasidės, nežinojo, kad mes dirbsime iš pat ryto nuo devintos, e, jie galvojo, kad posėdis prasidės tik dabar. Galbūt reikėjo aiškiau apie šį pakeitimą visus informuoti elektroniniu paštu ar kitaip, nes daugelis ne, nedalyvavome rytinėme posėdėje. Dėkoju, atsižvelgiu į tai, perduosiu e, šį pasiūlymą pirmininkui. Vakar apie tuos darbos verkės pakeitimus pranešiau dalyvavusiems nariams, tačiau dėje ne visi dalyvavo ir negalėjo perspėti kolegų apie darbo tvarkės pasikeitimus. Ar galime pradėti balsuoti? paprašysiu visų kantrybės, nes pirmą kartą pirmininkausiu balsuojant. Balsuosime Aleksandro Alvaro pranešimo atžvilgių. Tai yra Prancūzijos Respublikos iniciatyva, siekiant patvirtinti tarybos sprendimą dėl informacinių technologijų naudojimo muitinių tikslais. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Albrechto pakeitimo numeris 85 dėl visos iniciatyvos atmetimo. Jeigu bus balsuojama teigiamai, tai a, toliau balsuoti nebereikės. Kas prieš? Susilaikė. Taigi pakeitimas atmestas, dabar balsuosime dėl kitų pakeitimų. Septintasis antrajam straipsniui už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas antram straipsniui už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė Patvirtinta 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Vėlgi patvirtinta 91 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 92. E, Pasitikslinkime dėl 91 pakeitimo skirto ketvirtam straipsniui balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 balsavo teigiamai, 14 prieš, niekas nesusilaikė, taigi pakeitimui pritarta. Atrodo, kaž, kažkieno balsavimo aparatūra neveikia. Pasižymėsime, kad jūs balsavote teigiamai, taigi iš viso 27 balsavus už, pakeitimui pritarta, 92 už prieš, susilaikė, pakeitimas atmestas, 13 e, pakeitimas už, pirmininkė atsiprašo, 93 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas, 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 14 už, prieš, susilaikė, pakeitimui pritarta. 15 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta, 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas, toliau, 94 pakeitimas žodžiu Balsuosime dėl šio pakeitimo kartu su žodiniu pakeitimu, kas už jį. Atrodo, kad kai ko nesupratote. Netrodo viskas aišku. Taigi, kas už pakeitimą, kas prieš, susilaikė. Pakeitimas atmestas. 17. Už, prieš, susilaikė patvirtinta, 95 už, prieš, susilaikė atmestas, 96 kas už jį, prieš, susilaikė patvirtintas, 97 už, prieš, susilaikė atmesta, 98 kas už jį, prieš, susilaikė taip pat atmestas. 18. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtintas pakeitimas. 99. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Reikėtų patikrinti, nes ne visiškai aišku. Pradėkime balsuoti dėl 99 pakeitimo skirto 7 straipsnį. Ar visi balsavote? Gerai, balsavimas baigtas. 28 balsavus teigiamai, 15 neigiamai, niekam nesusilaikius pasiūlymui pritarta. E, toliau 19 atsimtas, 20. Prašoma balsuoti atskirai. Pirmiausia, dėl pirmosios dalies, dėl viso teksto, be žodžių Europolas ir Eurojustas. Kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, žodžiai Europolas ir Eurojustas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta taip pat. Šimtasis pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti. E, balsuokime dėl šimtojo pakeitimo. Negaliu kontroliuoti procesą, bet dabar galime pradėti balsuoti šimtai, dėl šimtojo pakeitimo. Jums atrodo, kad aš viskam vadovauju, bet tai tik iliuzija. Taigi, ar visi balsavote? Taip, balsavimas baigtas. 25 už, 15 prieš, pakeitimui pritarta. 21 kas už, kas prieš, susilaikė, taip pat pritarta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 101 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. Atrodo, kad balsų dauguma. 27. Ur, kas už, kas prieš, susilaikė. E, patvirtinta 102. Kas už, prieš, susilaikė. Atmestas 28. pakeitimas. Kas už jį, prieš, susilaikė patvirtinta, 103 už, prieš susilaikė atmesta, 29 už, prieš susilaikė. Manau, pritarta, sako pirmininkė. 30 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 33 už, prieš, susilaikė, taip pat patvirtinta. 34 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, balsuokime dėl abiejų, kas už, prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikslinti, balsuokime dėl 34 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, balsamas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 balsavus teigiamai, 18 neigiamai, vienam susilaikius, 34 pakeitimui pritarta, 106 atkrenta, 35 su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta, bet norėčiau pasitikslinti. Taigi dėl 35 pakeitimo su žodiniu pakeitimu balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 24 už 19 prieš patvirtinta. 107 atmetamas, 36 e, ir 108 yra vienodi, kas už juos, kas prieš susilaikė priimta. 37. Kas norėtų. Čia yra komentaras nariams, bet ne dėl balsamo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Uh, 110, 110, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 40. Už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 41. Už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 42. Už? Prieš? susilaikę. Norėčiau patikrinti. Taigi balsuojame dėl 42 pakeitimo elektroniniu būdu. Pra, pra, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 27 už, 16 prieš, priimta. 43 už, prieš, susilaikę, priimta. 44 už, prieš, susilaikė, priimta. 111 už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už, prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. 47 už, prieš, susilaikę, manau, kad atmesta, bet patikrinkime. Balsuojame dėl 47 pakeitimo elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 48. Už. Prieš susilaikė, atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, priimta. 113 atkrenta, 50. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikę, priimta. 114 už, prieš, susilaikę, atmesta. 115 už, prieš, susilaikę, priimta. 116 už, prieš, susilaikę, atmesta. 52 už, prieš, susilaikę, priimta. 117. Kartu su žodiniu pakeitimu. Balsuojame kartu su žodiniu pakeitimu dėl 117. -ojo. Taigi, prašau, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Na, ar mes galime galbūt balsuoti nuo 54 iki 63 kartų, dėl jų visų kartų, iki 62 galbūt. Taigi balsuojame dėl visų pakeitimų nuo 54 iki 62. Kas už tuos pakeitimus, prašau pakelt rankas, kas prieš, susilaikę, jie yra priimti. Dabar 63. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, Tikrinsime. Balsuojame dėl 63 elektroninių būdų. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 24 balsavo už, 19 prieš. 118 už, prieš, susilaikę, atmesta. 65 už, prieš prieš, susilaikę, priimta. 66 už, prieš, susilaikę, priimta. 67 už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet vis tiek norėčiau patikrinti. Balsuojame dėl 67 elektroninių būdų. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 24 už, 18 prieš. 64. Ar dėl 119 reikia balsuoti? Ne, jis atkrenta, atrodo. Tai 64 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Ar norite tikrinti? Man atrodo, kad atmesta, bet galime patikrinti. Balsuojame dėl 64 elektroninių būdų. Prašau. 64 pakeitimas dabar. Baigiame balsuoti. Labai nedidelių skirtumų. 23 už, 21 prieš. Priimta, bet labai nedidelė balsų dauguma. 68. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 70. Su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar nuo 71 iki 84 galime balsuoti kartu. Gerai, balsuojame dėl jų visų nuo 71 iki 84 kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Na, jau prabalsavome, tai kaip yra, taip yra. E, konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 86 atkrenta, dabar 87 kas už Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antrasis pakeitimas ir trečiasis yra atsiimti. Dabar ketvirtasis kas už? Ketvirtasis dabar kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Penktasis. Yra prašymas balsuoti dėl dviejų dalių atskirai. Aš manau, kad tekstą visi turite, aš jo neper, neskaitysiu. Tai yra dabar pirmoji dalis, kas balsuoja, kas už pirmąją dalį, kas prieš pirmąją dalį. Susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikę irgi priimta. Dabar 80. Atsiprašau, sako pirmininkė. Kadangi penktasis pakeitimas buvo priimtas, dabar balsuojame tik dėl antrojo 88 pakeitimo sakinio. Čia yra atskiros dalys. Taigi, prašymas balsuoti dėl atskirų dalių būtų e, galiojantis, jeigu dėl penktojo pakeitimo būtų, penktas pakeitimas būtų atmestas, tačiau taip nėra, taigi dabar balsuojame tik dėl antrojo 88 pakeitimo sakinio, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 89 už, prieš, susilaikė, atmesta, 90 už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniniu būdu. Prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta labai didelė balsų dauguma. 36 balsavo už, 2 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Na, mano pirmas prarastas balsavimas visai sklandžiai praėjo. Dėkui visiems. Colleagues, can I, can I ask you to leave the room? Kolegos, prašau norinčius išeiti iš salės tą padaryti tyliai. Can those who want to talk go... O tie, kurie nori pasikalbėti, prašau išeiti iš salės. Labai griežta esu. Nes dabar toliau tęsėme darbo tvarkę. Ir prieš perinant prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 11 punkto, aš dar norėčiau Jūs informuoti, kad salėje yra Italijos televizijos atstovų, kurie filmuoja mano kolegas, taigi visi gražiai elkitės. O, atsiprašau, čia iš Europos parlamento, sako pirmininkė. Tęsėme 11 darbo tvarkės punktą, tai yra baudžiamojo proceso perdavimas Ir kolegė Benova yra pranešėja šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Čia gavau šiokių tokių instrukcijų dabar. Taigi diskusijos taryboje dėl šio pasiūlymo vis dar vyksta. Ir taryboje dar e, iki susitarimo reiks padirbėti, nes panašu, kad negreitai tas susitarimas bus pasiektas. Ir dar prašau visų išeiti dabar tyliai iš salės, kas nori išeiti. Tai yra trečiojo ramšio pasiūlymas, kuris bus labai paveiktas, kaip ir kitos procedūros Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ir kažin ar iki mėnesio pabaigos bus paskelbtas tekstas, dėl kurio bus susitarta ir matyt, kad pagal bendro sprendimo prieimimo procedūros taisyklės bus iš naujo pradėtas svarstymas ir tai reiškia, kad mes šiandien su koordinatoriais turėsime aptarti šį klausimą ir kviečiu dabar ponę Moniką Benovą pasisakyti ir po to išklausysime tarybos, komisijos ir pradėsime diskusijas. Prašau, ponė Benova. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti jūsų ką tik išsakytą mintį. Mano pozicija dėl šios iniciatyvos e, yra žinoma jau kurį laiką. Manau, kad tai yra labai veiksminga priemonė, kurios dėka ištaisysime baudžiamojo proceso trūkumus bei užtikrinsime visus teisingumo principus ir visų susijusių su procesu asmenų teisės. Aš teikiau pranešimą Ir pranešimo projektas mums, žaltės buvo jums visiems, bet dėja tik anglų kalba. Taip yra dėl laiko tų, trūkumo, mm, nes mums trūksta laiko tvirtinant šią teisėkuros iniciatyvą. Dar negavome galutinio tarybos dokumento. Nes tik tai antradienį įvyko paskutinis posėdis. Tokios valstybės kaip Belgija, Niderlandai, Italija, Portugalija bei kitos nenori, kad diskusijos darbo, grupėse, darbo grupėje dėl šio dokumento baigtųsi ir tai gali e, trukdyti galutiniam sprendimo prieimimo, prieimimui tarybai. E, kadangi Lisabono sutartis įsigalioja gruodžio pirmą dieną šių metų, gali būti, kad šis procesas bendrai sustos, nes jis turėtų būti patvirtintas ir pasirodyti oficialiame, oficialiame leidinyje iki lapkričio mėnesio paskutinės dienos. Tai, tai labai svarbu, nes ES nusikalstamo politika yra labai sudėtinga ir padrasinančių naujienų šiuo klausimu nėra. Atsižvelgiant į negatyvius. Uh, e, pokyčių susijusių su šia teisėkuros iniciatyva, norėčiau pasiūlyti parlamentui patvirtinti rezoliuciją šiuo klausimu. Ir taip pat norėčiau šiandien kreiptis į tarybą ir paklausti, ar ji rengėsi šį pasiūlymą patvirtinti lapkričio 30 dabar e, patiktų pavydalu. Jei ne, e, šis teisėkuros pasiūlymas, jo prieimimas sustos dėl, dėl priežasčių, kurias ką tik išvardinau. Mes norėtume, kad valstybės narės imtųsi iniciatyvos, atsižvelgdamos į Lisabonos sutartį ir pasiektų, kad mes ir užtikrintų, kad ne, nebūtų prarastas tas didžiulis darbas, kurį nuveikė taryba ir parlamentas drauge. Labai dėkoju ir aš būčiau dėkinga, jei taryba išsakytų aiškę poziciją šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū, ponė Beniova. Atrodo, kad la, mūsų laukia įdomios diskusijos, nes man ką tik pranešė, jog tarybos atstovų nėra. Oh, you know um, Ką tik atvyko. Aš suteiksiu žodį visų pirma tiems nariams, kurie prašė žodžio. Aš manau, kad e, tai būtų teisinga daryti. Ir, o to tarpu komisija ir galbūt net taryba gali pa pagalvoti apie tai, ką atsakyti. Pone Weber. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai palaikau ponios Beniovos poziciją. Manau, kad mums reikia žinoti, ką taryba rengėsi daryti ir tuo pačiu metu būkime atviri. Šią parlamento nuomonę turime patvirtinti iki gruodžio 17 dienos, iš tikrųjų po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ir manau, kad taryba turėtų tikamai elgtis tvirtinant šį dokumentą. Ir labai atvirai kalbant, aš nesitikiu, kad e, bus patikta nauja iniciatyva, ypač kai kurių valstybių. Ne, tikrai nelaukiu naujos iniciatyvos iš komisijos kuri e, turi tinkamai spręsti visus proceso perdavimo, taip pat jurisdikcijos konfliktų klausimus. Reikalingas e, sklandus, nuseklus e, šių klausimų reglamentavimas ES teisės aktuose. Ir man atrodo, kad e, šis pasiūlymas yra popieriuje ir, ir praktikoje jis ne, ne, nefunkcionuos. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad ši iniciatyva pateikta 16 valstybių narių, jie, jie visiškai neatsižvelgia ir, ir jos visiškai neatsižvelgia į parlamento pasiūlymus, kuriuos mes išdėstėme svarsydami kitus teisės aktų pasiūlymus. Ir manau, kad mes teisingai elgiamės Europos parlamente, imdamėsi būtent tokių veiksmų. Still... Ačiū, manau, kad, matau, kad tarybos e, vietoje dar nieko nėra, todėl paprašiau komisijos pakomentuoti šią situaciją. Nežinau, kas atstovauja komisiją, pane Ivaco Marija. Morning, Labas rytas, pirmininkė, ačiū už man sutiktą žodį. Aš atsiprašau, kad atvykau per lietai. Uh, Vėlai, aš negirdėjau pirmin, pranešėjos e, pasakytų minčių. Aš manau, kad nereikėtų taip skubėti, manau, kad reikėtų skirti daugiau laiko šio pranešimo svarstymui. O tuo tarpu manau, kad, į, kad turėtų pas, šio klausimu pasakyti pirmininkė. Žinau, kad tarybos pirmininkė yra pasiryžusi užtikrinti šio dokumento prieimimą iki savo darbo pabaigos. Jeigu to nepavyks, tai atsiras visiškai nauja situacija, galios Lisabonos sutartis ir komisija žinoma sieks. Komisija turės teikti naują pasiūlymą. Aišku, tai užtruks. Tai, tai galbūt neįvyks sausio mėnesį. Uh, Jeigu vis dėlto šis pasiūlymas bus patvirtintas iki metų pabaigos, komisija neteiks naujų pasiūlymų iš karto. Nes mes vis dar nežinome, ar tas pasiūlymas bus patvirtintas ar ne. Ir komisijai reikės laiko, kad jį parengtų naują pasiūlymą. Aš visiškai suprantu kad proceso perdavimo klausimus galima išspręsti vienu dokumentu, vienu pasiūlymu, bet tai reikės nuspręsti vėliau ir tuo tarpu viskas priklauso nuo pirmininkės Švedijos. Aišku, jeigu iki metų pabaigos nebus patvirtintas šis pasiūlymas, tai komisija padarys, ką gali. Tačiau reikės atlikti poveikio vertinimą, labai gerai apgalvoti, kokie kryptimi tinkamiausia eiti. Thank you very much for that. I, I think uh, the, the absence of the council may well be. Pirmininkė, tarybos uh, atstovo nėra galbūt dėl to, kad mes šiek tiek uh, mm, skubame pagal darbo tvarką, bet galbūt kas nors iš salėje esančių galėtų perspėti tarybos atstovus, kad mes jau svarstome šį klausimą. bet tikrai dar neaišku, kaip mes elgsimės toliau. Aš įtrauksiu šį pasiūlymą į sąrašą pasiūlymų, kurį šiandien svarstysime koordinatorių posėdėje po pietų, bet kaip supratau iš pranešėjos pasisakymo, sunku tikėtis, kad taryboje bus pasiektas susitarimas. Jie turi apsispręsti iki lapkričio 30, tai turės visą parą posėdžiauti, nes sa, pasiūlymų sąrašas yra tikrai ilgas. E, kreipiuosi pranešė, ar turite pasiūlymų dėl to, kaip elgtis toliau? Aš pasiūlyčiau palaukti po pietinio posėdžio ir tuo tarpu tik norėčiau pasakyti, kad kol nežinome tarybos pozicijos, mes negalime priimti sprendimo. Turime žinoti, ar tarybos. Ar galime tikėtis tarybos sprendimo iki lakščio 30 ar ne? Be šios informacijos nieko negalime daryti šio pranešimo atžvilgiu. Švedija. Švedijos atstovai tikrai nežino, kad mes jau svarstome šį punktą ir gausime jų atsakymą, išklausysime jų atsakymą tik tuomet, kai čia atstovai atvyks. Uh, Tačiau e, suteikusi žodį ponui Busutilui siūlau palikti to pranešimo svarstymą tuo tarpu ir palaukti tarybos atsakymo. Ir įtrauksime šio klausimo svarstymą į mūsų popietinį koordinatorių posėdį. Ponas Busutilas, aš tą ir norėjau siūlyti. nu, paprašyti tarybos atstovų, kad jie perdotų mūsų poziciją kolegoms ir kad kiek įmanoma greičiau mums perduotų neoficialią tarybos poziciją, kad galėtume ją apsvarstyti koordinatorių posėdėje po pietų. Tai būtų tikrai geras dalykas. Atrodo, kad mes vis dėlto starėme. Pane Weber dar nori pasisakyti. Taip, ačiū. O ką jei taryba pareikš, kad uh, Iki šio mėnesio pabaigos viskas bus patvirtinta taryboje ir paskelbta oficialiajame leidinyje. Na, būkime sąžiningi. Tai vis tiek reiškia, kad, mūsų, kad visas mūsų darbas šioje srityje yra bevertis, nes šio pranešimo turinys, nei mūsų pakeitimai neatsispindės tarybos dokumente. Na, aš suprantu, jeigu taryba pareikš, kad viskas gerai, kad dirbs pagal taisyklės, Aš nemanau, kad mums e, reikia bet kokio, netgi prasto teisės akto, kuris būtų geriau nei nieko. Aš beveliu palaukti metus ir priimti teisės aktą, kuris būtų geras ir nuseklus. Man tai atrodytų protingesnis sprendimas. Kad ir ką taryba pasakytų po pietų, manau, jog per koordinatorių posėdį mes galime apie tai kalbėti ir susitarti, kaip uh, išaldyti kuriam laikui šį klausimą. Tai tikriausiai pasakytina apie daugelį mūsų dabar svarstomų teisės aktų pasiūlymų. Ponas Busutil. Iš tikrųjų, būtent apie tai turėsime kalbėti koordinatorių posėdyje. Tai yra, jei įmanoma užbaigti svarstymą per šį mėnesį, paskui turėsime išsiaiškinti, ar politinės frakcijos mano, kad politiškai tai išmintinga taip elgtis. Būtent tokius sprendimus turėsime priminėti šiandien po pietų. Um. Iš tikrųjų. Matau. Prašau, tai tik tai kalbėkite į mikrofoną, ponė Beniova. Norėčiau tik pasakyti, kad jei ne, turime, turėtumėm paruošti parlamento rezoliuciją visais šiais atvejais. Ta klausimą aptarsime koordinatorių posėdėje ir nuspręsime dėl strategijos visų teisėkuros pasiūlymų atžvilgių. Atrodo, baigėme darbą pagal darbo atvarkę, tai tiesiog na, neįsivaizduojama. Pone Alfano ir po to posėdį nutraukėme iki popietės. Grazie, Presidente. Io non è la prima volta che sento dire da alcuni colleghi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne pirmą kartą ponas Busutil sako, kad viską reikia svarsyti koordinatorių posėdėje. Bet juk komitetas, komiteto nariai taip pat vaidina savo vaidmenį ir su mumis taip pat reikėtų pasitarti bet koordinavimas reikalingas. Mes turėsime apsvarstyti visą paketą, jį išnagrinėti, pasižiūrėti, kokį darbą geriau atliks mažos grupės ir paskui patikti savo rekomendacijas komitetui. Taigi, jeigu visi mm, e, patenkinti kročetą, ar iš tikrųjų jūs norite kažką svarbaus pasakyti, nes aš norėčiau dabar jau baigti darbą. Troppo Eh, troppo spesso si dice questa parola coordinatori in, in queste commissioni. Giu... Man atrodo, kad šiame komitete pernelyg dažnai minimas žodis koordinatoriai. Na, viskas gerai, kad koordinatoriai kontroliuoja, tačiau jeigu viskas sprendžiama koordinatorių posėdėje, tai tuomet nereikia šiandien nepradėti diskusijų. Mes bandome užtikrinti visišką skaidrumą, atvirumą, dalyvavimą, įtraukti demokratiją ir, ir tiesiog imamės radikalių priemonių. Sustiksime po pietų iki. Sì, però non mi piace che lei dica continuamente coordinatore, guarda. Da ieri l'ha detto almeno 5 volte.